palaikymą bei atmesti siūlomus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Diskusijos baigiamos. Balsuosime sekančių diskusijų, diskusijų pabaigoje. Na, o kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl vykstančių dėrybų, dėl susitarimo dėl kovos su klastojimu priekyboje. Darbo tokia, kokia ji buvo patvirtinta, joje nebuvo numatyta spontaniškų pasisakymų diskusijose. Na, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet aš tai ką pasiūlyčiau. Jeigu kalbėtojai sąraše laikosi jiems skirto kalbėjimui laiko ir mums lieka šiek tiek laiko diskusijų pabaigoje, tuomet aš leisiu, gal, suteiksiu galimybę trumpai spontaniškai pasisakyti kolegoms. Ar kas nors prieštarautų tokiam mano siūlymui? Puiku. Tuomet taip ir padarysime. Na ir pirmiausia, kviečiu komisijos komisarą penkioms minutėms. Komisaras Degucht. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Dėkoju už tai, kad suteikėte dar kartą man galimybę aptarti su jumis klausimą dėl vykstančių dėrybų dėl susitarimo dėl kovos su klastojimo priekyboje. Na ir aš norėčiau pirmiausia priminti šių dėrybų kontekstą. Aktas susitarimas leis užtikrinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas pasaulio rinkoje. Jeigu norime išlikti konkurencingą ekonomiką, turime pasikliauti moksliniais tyrimais, kūrybingumu ir prekių ženklų išskirtinumu. Tai yra komparatyviniai mūsų privalumai pasaulio rinkoje. Dėl to mums reikalingos priemonės, kad tai būtų tinkamai apsaugota eksportuojamose eksporto rinkose. Tai yra rūpimi klausimai ES piliečiams, ne tik darbo vietos, bet vartotojų apsauga, saugumas ir sveikata. Na ir mes dabar bandome nustatyti tarptautinius standartus dėl intelektinės nuosavybės teisų įdėgymo, kad tai būtų subalansuotas, veiksminga priemonė ir numatyti na, bendras taisyklės šioje srityje. Tai yra bendras mūsų tikslas ir aš tikiuosi, kad visi dėl jo sutarėme. Praeitų metų kovo mėnesį aš čia atvykau ir išdėšiau pagrindinius principus, kuriais remiantis komisija dalyvauja dėrybose. Ir įsipareigojau užtikrinti skaidrumą Europos parlamento atžvilgių šiuose dėrybose. Kaip matote iš teksto projekto, kuris buvo parengtas dėrybų metu nuo kovo mėnesio, mes su jumis komisija su parlamentu dalijos informaciją ir laikėsi principų. Norėčiau tos principus priminti. Pirmiausia, aktos tikslas yra užtikrinti kovoti su ilgalaikiais intelektinės nusavybės pažeidinėjimais, kurie turi komercinio poveikio. kalba neina apie nešiojimų kompiuterių ar tai, kito, kokios tai kitos įrangos naudojimo kontrolę. Na, jeigu yra abejojančiųjų dėl tokių principų, aš mielai jūsų išklausyčiau. Kitas dalykas - aktą yra skirta tam, kad būtų apsaugomos intelektinės nuosavybės teisės ir nekeičia esminių intelektinės nuosavybės įstatymų teisės aktų. Taip pat, kaip būtų galima užtikrinti tas teisės e, teismuose, per sienas arba internetu. Akta bandys pasirūpinti, kad dizainas e, automobilių, pavyzdžiui, srityje būtų apsaugotas ir kad nebūtų padirbinėjama tai už ES ribų. Taip pat aktą turi laikytis ES teisės aktų, užtikrinant e, intelektinės nusavybės teisų įvykdymą, dėgymą ir taip pat reikalinga laikytis duomenų apsaugos ir privatumo veikiančių teisės aktų ES. Aktą nekeičia jokių ES e, teisės aktų. Na ir kokia yra e, šio susitarimo pridėtinė vertė? Mūsų teisės aktai yra vieni veiksmingiausių ir jeigu kitos valstybės priims mūsų teisės aktus, tai leis e, užtikrinti geresnį novatoriškumą. Taip pat dokumento sutarties projekte yra nenumatyta, nenumatytos formuluotės susijusios um, su nepatentinių vaistų teisės aktų keitimu. Taip pat pasienio kontrolės, kontrolėse šių teisės aktų įgyvendinimas yra labai svarbu. Na, o dėl skaidrumo mes laikėme žodžio ir informavome Europos parlamentą po kiekvieno dėrybų raundo ir ketiname ir ateityje tą daryti. Na, laikydamiesi savo įsipareigojimų ir pagrindų susitarimo, mes pasidalijome dokumentų projektais Europos parlamentu. Taip pat norėčiau trumpai pristatyti dešimtojo dėrybų raundo rezultatus. Norėčiau pristatyti e, rezultatus, kuris šis dėrybų raundas vyko Vašingtone. Buvo pasiekta šiokios tokios pažangos, tačiau nebuvo pasiektas atitinkamas sutarties šalių lankstumas, sprendžiant delikačius klausimus. Taip pat buvo uh, susitarimą dėl horizontaliųjų bendrųjų skirsnių, dėl tartutinio bendradarbiavimo, institucinių nuostatų, jau šie skirsniai beveik užbaigti. Tačiau apgailestaujame, kad per pastarosius du raundus paaiškėjo, kad konsensusas dėl vis, konsensusas tarp visų aktos šalių bus pasiekta tik tuo met, kai bus surastas geriausias bendras vardiklis dėl taikomos praktikos šioje srityje, įtraukiant įvairius aktos dalyvius. Dėl to, aišku, sumažės, bus sumažintos mūsų ambicijos. Dėl skaitmeninės aplinkos, interneto. Tai yra vienas jautriausių ir novatoriškiausių akto sutarties straipsnių. Čia buvo padarytas žingsnis atgal per pastarąjį raundą, nes šalis nesusitarė dėl bendrų atskaitomybės išlygų interneto tiekėjų atžvilgių. Taip pat labai svarbus yra mūtinės priemonių skirsnis, kur kai kurios sutarties šalis prieštarauja tam, kad būtų uh, E, atliekama tam tikra pasienio kontrolė, kovojant su padirbinėjimu. Ir dar vienas rytis, kur diskusijos nuvylė ES, ES būtent kalbant apie tai, kokios intelektinės nusavybės teisės pateks į sutarties taikymo sritį. Ūkininkai, kurie gamina geografinės paskirties E, prekes, taip pat tekstilės pramonės gamintojai ir panašiai. Kai kurios šalis e, reikalauja ir konkrečiai nus, nu, numato, kokie, kokios intelektinės nusavybės gali būti tik tai traukiamos į akto sutartį. Kitas raundas vyks mėnesio pabaigoje Tokijoje e, iki spalio pirmosios dienos turėtų užsibaigti šis raundas ir tikimės, kad sutarties šalys išspręs e, Tokijo raunde neišspręstus klausimus ir aš esu įsitikinęs, kad labai svarbu užtikrinti intelektinės nuosavybės teisės e, pasaulyje ir aktą tikrai galėtų labai prisidėti siekiančio tikslo. Dėl to aš tikiuosi sėkmingos dėrybų baigties. Tačiau, jeigu proceso pabaigoje ES gaus tokią sutartį, kuri neužtikrins pridinės vertės mūsų teisų turėtojams. Ir bus kalbama pirmosios ir antrosios kategorijos intelektinės nusavybės teisės, tuomet mes pagalvosime apie galimybę toliau dalyvauti šiuose darybose. Dėkoju. Eh, Labai ačiū. Politinės frakcijos pasi, paprašė pasakyti ir dabar pirmo, pirmasis kalbėtojas Gasparį Danielį. Ačiū. Iš 117 milijonų prekė buvo konfiskuota, didžioji dalis jų buvo pavojingos, nesaugios prekės ir jos dažniausiai atkeliauja iš Kinijos. Klastotės kelia didelę žalą e, Europos ekonomikai, tačiau ir žmonių sveigatai. E, pavyzdžiui, vaistai tikras siaubo scenarijus būtų, jeigu mes duodame e, vaikams vaisto, o jie miršta, nes vaistas buvo suklastotas. Ir tai buvo tiesiog tikrai vaisto klastotė. Taigi, e, tai yra mums esminis klausimas. Piratavimas didelė problema. Reikia apsaugoti mūsų gamintojus ir pramonę, bei užkirsti kelią, kad mūsų įmonės patirtų nuostelių. Todėl sveikinu e, aktą kaip didelį žingsnį e, kovoje su prekių klastojimais. Žinoma, tai nėra vienintelis e, sprendimas, bent, bent jau turime kažkokį tarptautinį sustarimą tarptautinėje bendruomenėje. Tikiuosi, kad kuo daugiau valstybių prie jo, kuo greičiau prisijungs. Mūsų frakcija džiaugiasi gerų bendradarbiavimų tarp komisijos ir EP e, po rezoliucijos pavasario ir tikrai gaila, kad teko priimti šią rezoliuciją. Taigi mes atidžiai sekame, kaip vyksta dėrybas ir sveikiname su naujausiais dėrybiniais e, pasiekimais. Net aktu, didžiausiams aktos kritikoms tampa vis sunkiau rasti žodžių. Taip pat e, kyla tampa aišku, kad generinių vaistų problema yra išspręsta, daug kitų problemų taip pat išspręsta, Europos teisės aktai įtvirtinti, žengėme teisingų kelių, raginu komisiją likti stiprė ir ginti ES interesus. Todėl kilmės nuorodas, patentus, patentų pažeidimus reiktų įtraukti į civilinės teisės reglamentuojamą susitarimo dalį. Manau, kad šampanas ir e, tirolio sūris turi būti sakomas taip pat kaip Coca-Cola. Taip pat e, raginu panaikinti draudimą skelbti tekstus, kadangi e, pas, teksto paskelbimas po darybų su Nauja Zelandija paaiškėjo, kad dažnai kritika nebuvo pagrista. Todėl reiktų to siekti dar iki susitarimo pasirašymo. Linkiu kuo didžiausios sėkmės kitame dėrybų raunde su Japonija. Japonija ir laukiu išsamios ataskaitos apie šį raundą. Taigi mes turime turėti visą informaciją, ją atidžiai išnagrinėsime ir priimsime savo sprendimą dėl ratifikavimo. Linkiu kuo didžiausios sėkmės. Ačiū. Socialdemokratų vardu e, ponas Arik. Dvi minutės, trys minutės. E, gerbiamas pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Uh, Jūs tik ką pasakėte labai svarbius dalykus, jie mane įtikina, tačiau visgi daugeliu parlamentarų rūpimi klausimai nebuvo pašalinti. Ir todėl buvo paprašyta e, dėl rezoliucijos. Ir daugelis parlamentarų dalyvavo disku, di, diskusijose, buvo kalbama apie, nepatent, apie patentinius vaistus. Um, ir, uh, apie geografinius rodiklius. Jūs pabrėžėte keletą prioritetų, kuriuos aš norėčiau uh, apie juos pakalbėti. E, kitą savaitę Japonijoje vyks diskusijos ir apie jas daug bus kalbama parlamente. Mes kaip parlamentarai turime kalbėti savo piliečių vardu ir komisija gali surizikuoti e, nesutikdama su parlamentu. Uh, Pastebėkite tai, kad mes šioje diskusijoje turime būti partneriai ir nenorime jums prieštarauti, mes norime partnerystės. O dėl šios partnerystės jūsų tarnybos negali toliau dirbti slaptai. Mes tik gavome aktos teksto paskutinį variantą, tačiau po uh, po to, kai mes jį perskaitėme, mes ne, negavome atsakymų. Mūsų vaidmuo yra paaiškinti savo piliečiams e, jiems rūpimus klausimus ir šioje diskusijoje turi būti daugiau skaidrumo. Mes turime vienas kitų pasitikėti. Norėčiau Jums priminti, kas man labiausiai rūpi. Uh, Prieiga prie vaistų buvo jau paminėta. Jūs sakėte, kad vienas iš jūsų prioritetų yra e, apsau, vaistų apsauga, kad e, jie laisvai necirkuliuotų. Dėl patentų, kodėl jūs norite juos reglamentuoti šiame susitarime? Mes stengiame, stengiamės kovoti su padirbtomis prekėmis, tačiau mes neturime e, išeiti iš trips susitarimo ribų. Kitas svarbus dalykas - apsauginės priemonės. Sunku išlaikyti pusiausvyrą tarp vartotojų teisių ir, vartotojų tei, ir teisių turėtojų. Ir tai reglamentoja TRIP susitarimas aš e, ne visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie internetą. Esu tikras, kad aktą nesustiprins, Euro, nesusilpnins ES e, pozicijos, kuri numatyta e, elektroninės komercijos direktyvoje. Pirmiausia, e, mano pareiga yra užtikrinti, kad šita diskusija būtų kiek įmanoma informatyvesnė mūsų piliečiams, kad galėtume užtikrinti savo piliečiams jų laisves ir teisės. Mes turime ginti šias teisės besidėrėdami ir jūs turite atsižvelgti į komentarus, kuriuos išgirsite parlamente, o šį tekstą turėsite paskelbti dėrybų pabaigoje. Visuomenė turi žinoti, kas vyksta, kas vyks per dėrybas Japonijoje, todėl aš prašau rezoliucijos ir prašau, kad jūs atsižvelgtumėte į mūsų poziciją prieš pasirašant bet kokį susitarimą, netgi jeigu tai reikštų e, grįžimą prie dėrybinio stalo. Ačiū. Ponas Rinaldi liberalų e, vardu, pusantros minutės. E, labai ačiū, gerbiami kolegos. Akta yra fabula. Ir vienas romėnų aktorius pasakė, kad e, tai yra spektaklio pabaiga. Tada e, žmonės plodavo, tačiau dabar nelaikas ploti. Mes žinome, kad 4 procentai padirbtų e, produktų yra iš Kinijos, kuri nėra aktos narė. Tad mes turime įvertinti, ar verta tai daryti. Taip, tai yra daug, akta turi daug pranašumų, kuriuos minėjo komisija. Todėl mes turėtume ją pasirašyti. Visgi turime daug rūpimų klausimų. Nedaug, ne tiek jau daug, bet jie pagrindiniai, jie esminiai. Pavyzdžiui, prekyba internetu, prieiga prie vaistų. Tai yra svarbus klausimai ir aš e, pakartosiu tai, ką sakė kiti kolegos. Neįmanoma e, kartu reglamentuoti patentinius vaistus ir padirbtus vaistus. Ir e, besivystančiose valstybėse turime užtikrinti, kad žmonės galėtų įkandamą kainą nusipirkti patentinių vaistų. Ir uh, konstatuojamoje dalyje uh, numatyta tarytum pa, uh, paradoksinė situacija, nes gali būti, kad bus pažeista kilmės, pažeistas kilmės valstybės principas. TRIPS yra paremtas daug rimtesnių pagrindų, o tai reiškia, kad mes turime būti labai budrus. Ačiū. Ponas Albrecht Žaliųjų vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, džiaugiuosiu, kad pareiškimas raštu dėl akto gavo reikiamą balsų daugumą parlamente. Tai rodo, kad EP aktyviai palaiko savo rezoliuciją, kurią prieimė kovo mėnesį. Dar daugiau raštiškas pareiškimas papildė vieną svarbų aspektą. Tikrai nenorime, kad e, teisės įgyvendintų privat, privačios struktūros. Teisinė valstybė turi e, funkcionuoti ir teisės turi apginti teisėtos valstybės e, struktūros. Todėl m, mm, turi galioti aukšti mūsų teisinių aktų, konstitucijų ir ES sutarties standartai. Privat vietos teisų turėtojų karteliai neturėtų būti skatinami formuoti pasaulį pagal savo įsivaizdavimą. Be to komisija dėrybose laviruoja ties sutarties pažeidimo riba vietoj to, kad išbrauktų parlamento kritikuojimus aspektus ji vis labiau teikia e, neiškesnės formuluotės, taigi ateitis neaiški. Tačiau galiausiai parlamento protesto balsas atrodo yra išgirstas, bet kad e, akto būtų ratifikuotas EP, e, reikia dar daug ką padaryti. Manau, kad nuo vakar jūs, jums tai yra visiškai aišku. Ponas Kamal. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tris dalykus, kurie buvo pasakyti pradžioje. Pirmiausia, kad nebus naujų intelektinės nusavybės teisių, kad ne, nebus pakeisti teisės aktai ir taip pat, kad bus užtikrintas didesnis skaidrumas iš komisijos e, kitų dėrybinių partnerių atžvilgių. Taip pat turime suprasti, kad egzistuoja skirtumas tarp skaitmen, skaitmeninio pasaulio ir kitų pasaulių. Vienas redaktorius yra pasakęs, kad e, didėjant pasaulio, plečiantis pasaulio sienoms, matome daug įvairių pokyčių. Ir tai reiškia, kad daug pramonių, kurios, pramonės įmonių, kurios skundžiasi skaitmeniniam pasaulyje, turi suvokti, kad turi ieškoti naujų verslo modelių. Seni modeliai čia netinka, ypatingai fotografijos pramonė ir panašios pramonės. Tačiau tai yra kitokia istorija, kai kalba eina apie atomus įvairius gaminamus produktus. Ir mes turime pasirūpinti kad nors ES galbūt nekonkurencinga darbo kaštų prasme, bet bendrovės ES turi išlikti konkurencingos dėl mokslinio tyrimų ir dizaino. Mes turime reikalauti, kad šios įmonės, kurios investavo milijardus, milijonus į naujosius produktus, naujus dizainus, kad, na, negalime leisti, kad tokie produktai būtų padirbinėjami. Aukštos vertės automobiliai, tokie produktai kaip mobilus te, pažangus mobilus telefonai. Iš tiesų milijardai yra investuojami kuriant tokius produktus ir tos investicijos neturi būti sumenkintos. Ir taip pat sveikinu komisiją ir noriu, kad suprastumėme skirtumą tarp atomų pasaulio ir skaitmeninio pasaulio. Dėkoju. Ačiū. Guoja frakcijos vardu, pana Šolc. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos, e, reikia apsaugoti intelektinės teisės išradimų dvasę nuo piratavimo. Tai svarbu, tačiau ar produktų klastojimas sumažės, jeigu dėl susitarimo prisijungs tikrai nedaug valstybių, o ne prisijungs tos valstybės, kurios garsėja klastotėmis ir piratavimu. Nežinau, kokia iš to bus nauda. Mes kalbame čia apie naują teisinį pagrindą ir Manyčiau, kad ponė komisarė savo pasisakymais jūs tą aiškiai parodėte. Aišku, kad komisijos ir tarybos e, dėrybininkai suvokia esamus e, trūkumus ir nori įsikišti į potencialių klastotojų rinkas, tačiau visos e, vis, nuo viso to ir toliau labiausiai nukentės vartotojai, juk yra pasakyta, kad šalis gali daryti iš, išimtis nedideliems produktų kiekams, kurie buvo atrasti asmeninėme bagaže. Tai reiškia, kad e, norima padaryti išimti neteisėtoms programoms, kurios yra naudojamos asmeniniams tikslams. Ir tą bus galima daryti nei išklausant kitos pusės. Na, kai kuriais atvejais gal tai bus paprasta, bet tam tikros prekės sukels nemažai problemų. Ir taip pat kyla pavojus, kad milžiniški programinės įrangos gamintojai galės triuškinti savo mažuosius konkurentus. Taip pat bus galima persi persekioti bet kokį kopijavimo faktą. Tai taip pat negerai. Jūs e, kalbėjote apie pažangą, apie tai, kad JAF atsisakė tam tikrų savo reikalavimų dėl tiekimo, tačiau yra daug e, problemų dėl subsidijų. Todėl paslaugų tiekimai, tiekėjai turi įrodyti, kad jų vartotojas atliko potencialiai neteisėtą veiksmą. Tai gali e, reikšti, kad išsiskirs e, apsaugos standartai, nes JAV ir ES nuostatos čia skiriasi. Negalima, e, kad nukentėtų mažosios vidatinės įmonės, bei turime užtikrinti interneto duomenų apsaugą. Dėkui. Dėkoju, ponas Peronį, pusantros minutės. FD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, tarybos atstovė. Dėkoju už diskusijas. Nors turime dėja išreikšti apgėlesnavimą, kad sunku kalbėti apie kažką, kai neturime konkretų, konkrečių dokumentų, nieko negalime rasti internete. Uh, parlamento darbuotojai irgi negalėjo pateikti informacijos, komisija irgi nepateikė visų tekstų. Taigi kalbame labai bendrais terminais, nes kito varianto neturime. Kita vertus yra svarbu spręsti šiuos klausimus. Klausimus, kurie yra susiję su tuo, kad Europa turi apsaugoti mūsų produktus, mūsų verslo įmonės, mūsų darbuotojus, darbininkus aišku, yra žmonių, kurie tam priešinasi, ypatingai tokių, kurie priešinasi reglamentams dėl prekė, prekių ženklų, o mes turime apsaugoti savo darbuotojus, nes jie ken, ken, kenčia dėl to, kad yra daug nesažininkos konkurencijos, konkurencijos, kuri remiasi tuo, kad yra išnaudojama moterų vyrų darbo jėga ir yra padirbinėjami produktai. Dėl to manau, kad mes turime kovoti su tokia, tokiamis neprimtinomis konkurencijos formomis ir apsaugoti žmonės, kurie gamina tuos produktus, kurie dirba, kurie dirba gamyboje Europoje, kurių protas, žinios, pastangos, dalyvavimas smarkiai prisideda prie mūsų žemynų plėtros. Dėkoju. Na ir galiausiai, neprisijungusių vardų, ponia Vertman pusantros minutės. Sėkit. Ačiū, mėly kolegos, planuojamas daugia šalis e, prekybinis sustarimas aktą turėtų uh, suderinti e, bei sustiprinti kovą su produktų klastojimu, pagerinti intelektinės nusavybės teisės. Taip pat tęsiasi diskusijos dėl to, kokios priemonės yra geriausios ir tinkamiausios. Tačiau nuostatos, kurios susilpnina uh, Europos duomenų apsaugą ar net iškelia pavojų demokratijai yra neprimtinos. Negali e, tokių priemonių patvirtinimas būti slepiamas po intelektinės nusavybės ir kovos su klastotėmis apsauga tačiau kol kas e, komisija neatsižvelgia į panašias mintis. Aišku, intelektinė e, nusavybė būtina apsaugoti, bet reikia apsaugoti ir privatų žmonių gyvenimą bei jų asmeninius duomenis. Ir aš cituoju, e, intelektinė nusavybė yra svarbi ir turi būti saugoma, bet negali būti iškelta aukščiau nei asmeninių duomenų apsauga. Taigi mes turime toliau dirbti prie geresnio ir tobulesnio susitarimo. Ačiū. Gerbėmi kolegos. Spontaniškų pasisakymų turime aštuonis, tad labai griežtai ribosiu laiką, daugiau niekam nesuteiksiu žodį, taigi nedaugiau nei aštuoni kalbėtojai. Pone Kastinger, pusantros minutės. Pone Kastinger, viena minutė. Mėly kolegos, sėkmingai įgyvendinti dabartinės įstatymės aktus dėl teisinės intelektinės nusavybės ir kovos su klastotėmis yra labai svarbus. Aš nuolat gaunu e, laiškų iš susirūpinusių piliečių, jie skundžiasi, kad trūksta skaidrumo dėrybose dėl aktos ir jie grasina įsibrauti jų privačią erdvę. Todėl reikia parodyti, kad čia yra ne, kad problema yra ne, ne Europos teisės aktuose, bet pačioje, pačiame aktos susitarime. E, taip pat e, yra e, sakoma, kad paslaugų tiekėjai gali būti teisiami dėl to, ką vartotojai atsiunčia iš interneto. Taigi aš pakartosiu, kad pagrindinė problema taip pat slypi ir ne aktoje, bet Europos teisės aktuose, kurie riboja piliečių laisvės. Pane Benova, pusantros minutės. Viena minutė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Yra tiek daug padirbtų piratinių produktų pasaulinėje priekyboje, o tai kelia grėsmę pasaulio ekonomikos tvarumui ir e, gamintojai patiria finansinius nuostolius. Tai žaloja intelektinės nusavybės teises ir tai yra grėsmė vartotojams jų dar, darbo vietoms ir taip toliau. Akta gali būti efektyvus kovos mechanizmas E, su tokia praktika, tačiau pabrėžiu, kad reikia daugiau skaidrumo ir šio susitarimo patikimumo. Tad neišvengiama yra pasiekti pusiausvirą tarp šių teisių. Ir visuomeniai šios teisės yra labai svarbios. Kit, vienu, viena kitos grupių teisės negali pažeisti e, kitos grupės teisę. Ačiū. Pone Šider. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai nepatinka nepatentinius vaistus reglamentuojantis teisės aktai. Mes anksčiau turėjome problemų su tuo. Žmonės kalba apie didžiulį verslą, o mes turime pasakyti, kad turi būti numatytos išimtis privatiems asmenims Ir man tai kelia nerima. Pavyzdžiui, jeigu yra pritaikytos priemonės technologiniai apsaugai, tai jos yra teisėtos. Tačiau, kai kalbame apie tą praktiką, kai tai nesusiję su verslu, su verslo interesais, o yra propaguojamos tik tais technologijos, tai ką tokiu atveju darome? Reikia įtraukti ir tuos klausimus, kurie yra kontroversiški duomenų apsaugos e, srityje. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau atkreipti dėmesį į naują elementą šioje diskusijoje. Tai susiję su 12 deklaracija. Man garbė Jums priminti, kad dėl šios deklaracijos parlamente buvo nubalsuota didelė dauguma ir e, daug e, kas ją pasirašė. Ir man labai malonu, kad tai įvyko per paskutinį dėrybinį raundą, raundą dėl aktos. E, Ir mes jums suteikėme dėrybinį mandatą, noriu tai jums priminti. Parlamentas be abejo reikalauja daugiau skaidrumo. Mes norime, kad šitas tekstas mums būtų atsiųstas e, prie, per dėrybas prieš kažką ratifikuojant. Norėtume, kad intelektinės nusavybės teisės nebūtų harmonizuotos pagal šią tarptautinę sutartį kad, ir kad būtų gerbiama piliečių laisvė, laisvė naudoti internetą ir jų privatumo teisė. Ačiū. Ponas Brons. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime paklausti, kiek kova su, kovos su klastojimu susitarimas apsaugo didelių verslo įmonių interesus ir kiek e, prisideda prie paprastų žmonių interesų apsaugojimo. Na ir padirbinėjami vaistai, aišku, yra pats žiauriausias dalykas, kadangi gali pakengti žmonių sveikatai. Padirbinėjami, produ, padirbinėjimos prekės dažniausiai yra neturtingose valstybėse. Ir aišku, tai kainuoja mūsų valstybių narių piliečių darbo vietas. Reikia imtis nuobodų prieš tokias valstybės, kurios leidžia tokią praktiką. Labai apsidžiaugiau, kad komisaras pasakė, kad tik tai plataus masto klastotis e, bus įtrauktos. Tačiau lobistai nori, kad prieiga prie interneto būtų iš, išimta iš taikymos ryties. E, Na ir yra žmonių, kurie nori, kad atliktų, būtų atliekami tyrimai muitinėse. Ar galime pasirūpinti, kad tokios nuostatos būtų įtrauktos vėlesnėme etape? Dėkoju. Pone Ježė... Je... Žedasievska. Mes labai džiaugiamės Ir sveikiname šiandienės diskusijas parlamente dėl šio sustarimo. Tai yra žingsnis teisinga linkme, siekiant sustikrinti Europos parlamento pozicijas institucijos, kurie stovauja ES piliečių interesams. Norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas turi teisę gauti informacijos ir kad teisę teikti konsultacijas komisijai, kai yra, vyksta dėrybos dėl susitarimų susijusių su priekyba ir intelektinės nusavybės e, teisų aspektais e, priekybos rytyje. Na ir šiandieną ši teisė yra išpildoma ir patenkinama ir aš tikiuosi, kad ateityje komisija laikysis tokios pačios praktikos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos komisijos vykdomų dėrybų konfidencialumas dėl akto susitarimo sukėlė daug atsiliepimų interneto vartotojų tarpe ir mes galėjome išvengti tokių emocijų. Tokių nuotaikų, jeigu Europos komisija būtų mus informavusi kur kas plačiau apie pastangas nuo pat dėrybų pradžių. Savo raštu pateiktame klausime komisijai aš paliečiau santykius tarp aktos šalių su ir ES valstybių narių. Pone Lichtenberg, vieną minutę. Herr komisar. Pone komisarė, jūs mus užtikrinote, kad aktos susitarimas nieko nepakeis, bent jau šiuo metu. Tačiau nesuteikiama galimybė išsakyti savo mintis, savo pageidavimus, pasidalinti savo e, teisininkų patirtimi, ar e, papildomos, e, papildomas poveikis vartotojams ir vartotojų teisėms nebus daug rimtesnis, negu jūs kalbate. Mes turime pasitikėti tik žodžiu. Jeigu taip, kodėlgi nėra skaidrumo? Aš suvokiu, kad partneriai iš JAV dėl to daugiausia kalti, bet ar gali EK ramiai paklusti tokiems reikalavimams? Aš manau, kad ne. Antras aspektas - kilmės šalies ženklinimas. Manyčiau, kad per dėrybas reiktų aiškiai pasakyti, kad e, Tai yra e, prekybinių ženklų Europoje apsaugos dalis ir todėl šis aspektas turi būti daug stipriau iškeltas. Δύο ακόμα μιλitės και κλείσαμε. Είναι πρώτα ο κύριος... Dar du kalbėtojai ir baigsime, ponė Ellenhauser ir paskui ponas Engstrom. Ponas Ellenhauser. Tris aspektus norėčiau paliesti. Pirmiausia, sveikinu raštiškos deklaracijos autorius dėl aktos Toliau kalbu apie skaidrumą ir noriu išduoti klausimą komisarui, kaip jūs paaiškinsite mums, kaip EP e, nariams, kad mes e, iš e, JAV žmogaus teisų gynėjų turėjome gauti patį tekstą. Šį, pat parodysiu šį tekstą jums vėliau ir jūs man, man užtikrinsite, ar tai yra originalus tekstas ir trečiasis klausimas, ar negali būti Taigi paslaugų teikėjų atsakomybė ar užtikrinsite, kad toks persiekimas nebūtų paskutinę minutę įkištas į dokumentą. Ponas Engstrom, tylo salėje. Ačiū. Mes visi sutinkame, kad padirbinėjimas yra blogai ir kovoti su tuo yra gerai ir visai ES ir gerai piliečių e, naudai, kaip buvo pažymėta. Tad labai gerai yra ginti priekybos ženklus, o tai yra esminis dalykas. Taip pat reikia ginti ir jų geografinės na, nuorodas. Kaip jau buvo paminėta, yra uh, skirtumas tarp atomo pasaulio paitų pasaulio. Ir, ir e, tame, tose srityse skir, dalyvauja skirtingos verslo įmonės. Šitas susitarimas iš esmės gali e, pažeisti plėtrą, pažeisti Europos e, verslą. Ir mes turime pasinaudoti ir mes galime ir gali pažeisti netgi tą būdą, kaip pasinaudojama nauja technologija. Mes turime E, e, išbraukti skyrių apie internetą ir tai būtų pats geriausias sprendimas. Ačiū. Labai ačiū. Diskusija baigiama ir dabar žodį suteiksime komisarui Deguch. Penkios minutės. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems parlamentarams, kurie pasisakė. Ir e, Tokijoje e, artėjame prie žaidimo pabaigos ir gauta jūsų informacija iki tos pabaigos yra labai naudinga. Norėčiau atsakyti keletą techninių klausimų. Vienas klausimas buvo susijęs su TRIPS susitarimu dėl visuomenės veikatos Ar tai yra paminėta susitarime? Taip, visuomenės sveikata yra paminėta ir mes taip pripažįstame e, principus išdėstytus e, dual deklaracijoje dėl trip susitarimo. Ir e, ir Dohoje vykusios ketvirtos ministrų konferencijos metu taip pat buvo pabrėžtas šitas punktas. Dabar mes turėtume pasižiūrėti į tekstą, kuris šiuo metu yra aptariamas. Čia tiesiai sakoma, kad šiame susitarime e, ne, e, numatyta, jog nei viena šalis negali atskleisti informacijos, kuri susijusi su besiderančių šalių teisės aktais, ypatingai tais, kurie gina privatumą. Ir šiuo metu mes diskutuojame dėl teksto projekto ir kalbama apie teisės aktų laikymosi užtikrinimą skaitmeninėje aplinkoje. Ir čia kalbama, kad reikia laikytis tų principų, kurie susiję su uh, saviraiškos laisvė ir privatumo apsauga. Šiek tiek apie vaistus. Man atrodo, su vaistais jokių problemų nekyla dėl to, kad Šiuo metu mes dalyvaujame diskusijose su Indija šiuo klausimu. Ir e, PPO yra pateikęs, e, aišku, klau, e, prašymą dėl vaistų ir netrukus mes turėtume pasiekti e, išvadą. Gerbiamas komisarė, labai atsiprašau. Gerbiami kolegos, Ši diskusija netrukus baigsis ir prašyčiau jūsų netriukšmauti. Komisija teskite. Taip pat noriu pridurti, kad aktos muitų nuostatos to nereglamentuoja ir ten aiški nuoroda yra į privalomą licenzijavimą, o tai labai svarbu. Galiausiai dėl konfidencialumo. Mums e, jokių problemų nekyla atskleisti jums šį tekstą, tačiau jūs esate ne vieni prašantis to teksto. Tai yra tarptautinės dėrybos, tai reiškia, kad visos šalis turi pritarti tam, ką mes atskleisime, pas, paskelbsime viešai, o ko ne. Ir uh, tai yra e, iš tikrųjų susiję su tuo, ar jūs turėtumėte, turėsite galimybę diskutuotis dėl galutinio susitarimo. Mes susitarimą pasieksime ir tada tokiu atveju, tokiu atveju reikia kelti klausimą, ar jūs galėsite aptarti jį prieš pasirašant. Ir komisija uh, E, paskelbs pranešimą spaudai e, Vašingtono raundo pabaigoje ir mes e, turėsime kreiptis su prašymu į šalis atskleisti šitą tekstą prieš jį pasirašant. Bus gan ganėtinai sunku. Labai ačiū. Dėkoju, ši diskusija baigėsi ir dabar pereisime prie balsavimų.